Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, e, prekybos žmonėmis lyčių aspektas. E, klausimą suformulavo moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas ir pirmiausia, ponia Birder, viena iš klausimų autorių. Ačiū, ačiū komisarui, kad jis atvyko pas mus kaip viena iš pranešėjų dėl parlamento pranešimo dėl kovos už žmonių kontrabandą direktyva. E, pranešė, aš e, mielai noriu su jumis paskalbėti. Mes turime e, tam tikros patirties ginant kontrabandos aukas. 11 metais direktyva visame pasaulyje buvo vadinama standartu ginant aukas, nes ten žvelgiama į lyčių aspektus, nors paties nusikaltimo prigimtis neleidžia gauti tikslių duomenų. Eurostatas šiemet pranešė, kad nuo 2000 iki 2010 met, 2012 metais daugiau kaip 30 tūkstančių aukų buvo užregistruota valstybės narėse. 80 procentų iš jų buvo moteris. Šie skaičiai, žinoma, neapima didžiulių aukų skaičių, kurie nėra identifikuojami kaip e, prekybo žmonėmis aukos. Nors e, aukos yra e, kažkaip tai persikiamas dėl įvairių priežasčių 69 procentai identifikuotų e, aukų buvo parduodami seksualiniam išnaudojimui ir 97 procentai buvo moteris. Tie skaičiai rodo, kad kokia be būtų gera ta ES, sprendžiant šią problemą negalime užmigti ant laurų ir nors e, šis nusikaltimas yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas, e, jis yra pelningas tiems prekiautojams ir toliau tęsiamas. Mūsų darbas turi būti budrus ir turi ne, nenutrūkti. Kol toleruojame nacionalinių institucijų e, aktyvumo trūkumą, kodėl jos nesiekia, nepateikia skaičių. E, aišku, kad kai kurios šalis pasiekia daugiau ir kovoja geriau su prekyba žmonėmis kitos, dar turi direktyvą iki galo įgyvendinti. Ir e, velkakojas šiame darbe. Kol reikia, kad būtų įmamasi konkrečių veiksmų, ko jau įsipareigojo vyriausybės daryti. Kiek dar tie žmonės, kurie yra kontroliuojami ir parduodami, turės laukti, kad sulauktų teisingumo. E, duomenys rodo, kad prekyba žmonėmis yra problema, e, su kuria Europos žmonės nori, e, kad būtų susidorota per koordinuotus veiksmus. Prekyba žmonėmis e, yra didelis prioritetas, transnacionalinis nusikartimų pobūdis e, reiškia, kad galima kovoti su priežastimis, gelbėti aukas ir nubausti nusikaltelius, jeigu dirbsime kartu tiek e, išeities, tiek ne, tikslo šalyje. Komisija turi paskelbti naują strategiją po 2016 metų kovojant su žmonių prekyba. Pralauks šių pasiūlymų, kad galėtume kartu dirbti su komisija ir kovoti su šią prekybą, įdingą prekybą. Komisija turi pademonstruoti, kad jis stebi e, direktyvos įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje. Ir mes tikimės, kad parlamento darbas gal padės e, vykdyti šį darbą. Prekyba žmonėmis tai yra nusikaltimas, kuris patiria labiausiai pažeidžiami ir jie nusipelno apsaugos, tačiau to veiksmingai nepadarysime, jeigu nežinosime, kokia yra būklė kiekvienoje valstybė narėje. Svarbu taip pat atminti, kad kalbant apie žmonių kontrabandą, reikia atminti, kad prekyba žmonėmis yra kitokia, iš tikrųjų e, piktybiška prekyba, kuri pažeidžia aukų žmogaus teisės. Ir komisarė mes e, tikimės dirbti kartu su jumis, kovojant su e, šiuo nusikaltimu. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti atvykusi komisijos narį poną Dimitrijus Avramopulios ir suteiksiu jam žodį. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pirmiausiai padėkoti poniai Berder už tai, kad ji ėmėsi šios inicijatyvos ir pateikė klausimą. Pirmiausiai norėčiau Jums visiems padėkoti už Jūsų labai tvirtą dėmesį šiai problemai, prekybos žmonėmis problemai ir siekį išlaikyti jį labai aktualų ES politinėje darbo tvarkėje. Kalbėkime aiškiai. Prekyba žmonėmis susijusi su pardavimu ir pirkimu žmonių ir jų paslaugų. Prekyba žmonėmis yra labai aiškiai draudžiama ES pagrindinių teisių hartijoje. E, kova su šia prekyba reiškia pagrindinių teisių įtvirtinimą. Tuo pačiu metu tai yra labai rimta organizuoto nusikalstamumo forma, kuri taip pat aiškiai e, aptariama ES sutartyse, smerkiama. Šis e, baisus nusikaltimas susijęs su didžiuliu pelnu e, prekeivių žmonėmis ir su išnaudojimo formomis. Jeigu mes norėtume apsaugoti daugiau žmonių, kad jie nepakliūtų į kontrabandininkų rankas, mes turime sekti pinigus tiek e, teisėtame oficialiame, tiek e, neteisėtame šešėlėme sektoriuje. Siekti sustabdyti nu, pinigų srautus Kova su prekyba žmonėmis e, suda, patenka į Europos migracijos ir saugumo darbo tvarkės. Tai yra neatskiriamos dalys tų darbo tvarkių. Šis reiškinys aiškiai susijęs su daugeliu politikos e, sričių ES ir už jos ribų. Eurostato duomenys rodo, kad 2010-2012 metais 28 valstybės narės įregistravo 30 1146 e, aukas. 80 procentų tų aukų yra moterys. 70 procentų e, kontrabandininkų priekeivių žmonėmis yra vyrai. 16 procentų užfiksuotų aukų yra vaikai, mergaitės ir berniukai. Duomenys rodo, kad labiausiai paplitus išnaudojimo forma yra seksualinis išnaudojimas. 69 procentai maždaug ir moterys ir mergaitė sudaro didžiąją daugumą aukų. 95 procentus. Daugiau kaip tūkstantis vaikų buvo parduoti seksualinio išnaudojimo tikslais. Šie duomenys aiškiai rodo, labai stiprų lyties aspektą prekybos žmonėmis kontekste. Noriu aiškiai pasisakyti, Europos Sąjunga yra pripažinusi, kad prekyba žmonėmis yra struktūrinis smurto prieš moteris elementas. E, jis neleidžia moterims naudotis savo teisėmis, laisvėmis, taip pat kaip ir vyrams, tokiu pat pagrindu. Lytis vaidina vaidmenį kiekviename e, prekybo žmonėmis proceso etape. E, moteris yra labai pažeidžiamos, e, eksploat, išnaudojimas didėja ir mm, dėl to reikia galvoti apie veiksmingą pagalbą ir paramą. Aš labai didžiuojasi galėdamas pasakyti, kad ES daug ką yra padariusi ir mano tarnybos taip pat e, siekia veikti labai plačiai, ambicingai. Mes turime išsame teisinę politikos struktūrą sistemą. Taip pat turime direktyvą nukreiptą e, prieš priekybą žmonėmis ir siekiame panaikinti, išnaikinti E, priekybą žmonėmis, turime programą 12-16 metams. Direktyva minėta yra pagrįsta žmogaus teisėmis, dėmesio aukoms. Ji kreipia dėmesį į lyties aspektą, taip pat į vaikų padėtį. Terminas perkelti šiai direktyvai baigėsi 2013 15 metų, atsiprašau, 13 metų balandžio 6. Komisija yra ES tarčių sergėtoja ir ji pradėjo procedūras. Aš e, Džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad iki šiol 25 valstybės narės oficialiai pranešė komisijai, jog visiškai yra perkėlusios šią e, direktyvą į nacionalinius teisės aktus. Tik tai dvi e, valstybės narės nepateikė komisijai informacijos dar. Mano tarnybos šiuo metu nagrinėja informaciją kurią pateikė valstybės narės ir mes, tikrai nedelsime ir imsime visų, imsimės visų būtinų priemonių, kad užtikrintume, jog ES teisė būtų e, visiškai ir deramai įgyvendinta, perkelta. Komisija pateiks atitinkamas ataskaitas Europos parlamentui ir tarybai. 2016 m. pradžioje pirmoji ES ataskaita apie pažangą, sprendžiant prekybos žmonėmis problemą pagal direktyvos 20 straipsnį bus pateikta valstybės narės ir pilietinė visuomenė, e, tai yra pilietinės visuomenės platforma, pateikė e, informaciją pagal 10 straipsnį koordinatoriui E, šios veiklos skirtos kovoti su prekybas žmonėmis ir taip pat e, man. Ir ataskaitoje bus kalbama apie lyties aspektą. Bus pateikti įvairūs e, argumentai. Antras dalykas Komisija pateiks bendrą ataskaitą pat 23 direktyvos straipsnį 2016 metais tą padarysime. Ir ataskaitoje bus įvertintos priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės tam, kad įgyvendintų direktyvą e, prieš e, prekybą žmonėmis. Mes įvers, įvertinsime nacionalinius teisės aktus, e, kurie kriminalizuoja uh, E, tuos, kurie, yra, kurie užsima prekybą žmonėmis ir, jeigu reikės, pateiksime atitinkamus pasiūlymus. Ataskaitoje taip pat bus e, sprendžiamas lyties aspektas prekybos žmonėmis kontekste. Konkrečiai kalbėsime apie e, priežastis, kurios leistų sumažinti, priemonės, kurios leistų sumažinti prekybą žmonėmis ir išnaudojimą mes turime sumažinti paklausą, kuri tarsi prisideda prie to išnaudojimo ir galvojame, kad reikėtų e, bausti tuos, e, kurie naudojasi aukų paslaugomis. E, darbdavių sankcijų direktyva numato bausmes tiems, kurie naudojasi trečiųjų šalių piliečiais tapusiais prekybos žmonėmis aukomis mano tarnybos komisijoje yra išnagrinėję tam tikrus atvejus e, prekybos žmonėmis ilties aspektą ir dirbame su akademikais. E, pavyzdžiui, žiūrime į seksualinės e, eksploatacijos išnaudojimo elementus ir žiūrime, kaip sumažinti paklausą poreikį tokio išnaudojimo. Mes taip pat nagrinėjame 2014 metų 26 e, vasario dienos rezoliucijos nuostatas dėl seksualinio išnaudojimo ir lyties lygybės. Rengiame tyrimą, atsižvelgdami į šią rezoliuciją ir iki šių metų pabaigos baigsime šį tyrimą. ES strategija nukreipta prieš priekybą žmonėmis baigs galioti veikti 2016 metų pabaigoje. ES darbo tvarkė dėl saugumo ir migracijos numato, kad po 2016 metų bus patvirtinta nauja strategija ir mes sieksime užtikrinti, kad bus pasikonsultuota pasitarta su visais su, suinteresuotais subjektais ir Europos parlamentas gaus visą informaciją apie tai. Lyties aspektas turi atsispindėti mūsų požiūrė po 2016 metų. Ponios ir ponai yra būtina siekti rezultatų ir toliau. Mes e, turime tą padaryti aukų e, vardan visuomenės labui, mūsų vaikų labui ir būsimų kartų labui. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariai. Buvo labai smagu girdėti, kad e, ketinama imtis konkrečių žingsnių siekiant e, labiau apsaugoti moteris, tai yra labai svarbu. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų. Pirmoji Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės Koraco Bild. Prašau Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, prekyba žmonėmis tapo mūsų laikų vergovę ir kvapą gniaužė atskiri atvejai ir atskirų žmonių istorijos bei tragedijos. Todėl mes privalome užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų susijusius su prekybos žmonėmis lyčių aspektais ir visos valstybės narės turi sukurti atitinkamą tinklą, reikia sustiprinti policijos, teisėsaugos, teismų bendradarbiavimą su Europolu, Eurojustu ir Frontexu, reikia pagaliau ištrūkti iš to nebaudžiamumo užburto rato šie nusikalteliai negali, reikia padaryti taip, kad jie negalėtų pasislėpti niekur Europos Sąjungoje. Lytinis išnaudojimas, kaip minėjote, yra viena iš svarbiausių prekybos žmonėmis priežasčių, todėl būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į prekybos žmonėmis lyčių aspektą. Todėl būtina e, atsakomybė krauti ne vien tik tai ant prekeivių žmonėmis pečių, tačiau taip pat ir ant e, tų, kurie naudojasi moterų ir jaunų merginų paslaugomis. Europos liaudės partijos frakcija ir toliau laikysis požiūrio, kad būtina visiškai netoleruoti prekeivių žmonėmis ir užkirsti kelią bet kokiai eksploatacijai žmonių ES teritorijoje. Ačiū socialistų frakcijos vardu, ponė Honeybal. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat palankiai vertinu komisijos nario mintis apie tai, kokiu veiksmu ketinama imtis, ypač siekiant užtikrinti, kad ats atsakomybę už e, seksualinių paslaugų naudojimąsi būtų priversti prisimti taip pat ir tie, kurie jomis naudojasi, o ne tik tie, kurie jas teikia. Todėl mes privalome pripažinti, kad šioje šiuolaikinės vergovės sistemoje prekeiviai žmonėmis visuomet bent jau vienu žingsniu lenkia teisės saugos institucijas, kadangi aš esu Šinkės karalystės ir šiuo metu rengiamas referendumų dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, tai priekybo žmonėmis klausimas referendumo kampanijoje bus pakankamai svarbus. Turime aiškiai pasakyti, kad ši problema yra europinio masto ir tik europiniu mastu galima ją išspręsti. Ačiū dabar, ponė Bjork, kalbėsiu. komisijos narė, malonu girdėti, kad jūs e, kreipsite į paklausą. Paklausa čia yra įvairiaus e, pobūdžio, taip pat ir e, nemažai jos dalį sudaro vyrai, perkantis lytinės paslaugas, todėl manau, kad reikėtų taikyti šiaurės šalių modelį, kuomet yra baudžiami ne tik paslaugų tiekėjai, suteneriai, tačiau taip pat ir klientai. Iki šiol ES nieko šią sritį nebuvo padaryta. Aš neseniai skaičiau informaciją apie tai, kad buvo e, patikėtas šios rytie tyrimas atlikti visiškai nekompetentingiams specialistams. Tai kelia didelį, ner, didelį nerimą. Aš manau, kad e, mums reikia mažinti viešnamių skaičių, reikia stiprinti policijos konstruktyvų bendradarbiavimą ir imtis konkrečių veiksmų tam, kad e, moterų ir merginų padėtis Europoje šiuo atžvilgiu pagerėtų. Ačiū dabar ponė Burs. E, laisvas asmenų judėjimas tik tai skatina tokio pobūdžio nusikalstamumą. Vyrai, moterys, jaunuoliai ir merginas, merginos gali laisvai judėti, nėra juosmens dokumentai tikrinami prie valstybių sienų. Jungtinė karalystė, jos vyriausybė pripažįsta, kad laisvas asmenų judėjimas leidžia nusikalstelių grupuotėms e, lengviau organizuoti prekybą žmonėmis. Ir būtent galimybė laisvai judėtis. Judėti ES naudojasi organizuoti nusikaltėliai, kurie organizuoja prekybą žmonėmis, e, nelegalų atvykimą ES, migrantų srautus. Manau, kad e, gražinus kontrolę prie ES vidaus sienų padėtis pagerėtų. Iš tiesų dabar e, statistiniai duomenys iš tiesų yra šokiruojantis. Mes turėtume mm, ne tik kalbėti apie lyčių aspektus prekybos e, žmonėmis kontekste, tačiau apskritai apie bendrą prekybos žmonėmis mastą mes privalome imtis konkrečių žingsnių, kad teisinių požiūrių šis nusikaltimas arba šie tokio pabudžio veiksmai taptų neįmanomais. Ir tik tokiu būdu mes padarysime galą e, šio laik, šiai šiolaikinės vergovės formai. Pone Bizoto dabar. Ačiū, pone pirminkė, šios svarbios problemos aptarimas, kai salė yra vos 15 žmonių, yra pažeminimas ne tik man pačiai, bet ir Europos parlamentui, kurį atstovaujame, nes žmogau, prekyba žmonėmis e, įvairiausiamis formomis yra nepriimtina. E, Europa veidmainauja, čia daug veidmainystės tenka išgirsti, nes e, tiesiog bandome nuplauti savo sąžinę. Žinoma, E, nusikaltelių e, žmonių išnaudojimas įvairiose šalise, kai kalbame apie 250 tūkstančių migrantų Europoje, e, iš kurių 3 tūkstančiai žuvo keliaudami, yra didžiulis problemas mastas. mes galbūt e, neturėtume norėti, kad milijonai iš Afrikos iškeliautų ir Afrika liktų tuščia. Kodėl mes leidžiame kontrabandininkams organizuoti šias mirtinas keliones? Reikia e, kurti humanitarinius koridorius ten, kur yra kariniai konfliktai. Ponas Eteridž pakėlė mėlyną kortelę, noriu užduoti Jums klausimą, ar atsakysite. Prašom, ponia Eteridž. Ačiū. Kažin ar sutiksite su manimi, kad tas baisus nusikaltimas, apie kurį čia kalbame, man e, kaip vyrui labai sunku girdėti apie tai, kas vyksta. Ar sutiksite, kad protingiausias būdas pradėti šią problemą spręsti yra sustiprinti sienos kontrolę, kad galėtume tinkamai tikrinti, kas atvyksta ir išvyksta iš mūsų šalių. Pone Bizoto, prašom. Sicuramente sì, dobbiamo controllare le nostre frontiere. Taip, žinoma, be abejonės reikia tikrinti, e, kontroliuoti sienas. To iš mūsų laukia ir piliečiai. Tačiau turime laukti, kad neturim leisti, kad nelegalus migrantai išvyktų iš savo šalių. Reikia padėti pabėgėliams bėgantiems nuo karo, tačiau visų jų priimti negalime. Turime ginti afrikiečius jų šalise. Tai turėtų daryti Europą. Neturėtume padėti tam, kad e, Europa, e, Afrika ištuštėtų. Jūs buvote įtrauktas į kalbėtojų sąrašą, todėl negaliu suteikti Jums dar vienos galimybės uždavinėti klausimus. Na, o dabar ne, žodis ponui Funtulis. Ponios ir ponai, be abejonės, prekyba žmonėmis yra baisus nusikaltimas, tai yra uždalsto veikimo bomba Europoje. Todėl reikia nuolat dėti pastangas, kad šis reiškinys ne tik, kad būtų apribuotas, bet būtų išnaikintas. Mūsų laikais moteris e, kenčia labiausiai nuo tokių nusikaltimų. Yra daug atvejų, apie kuriuos sužinome, kuomet tokiuose veiksmuose dalyvauja ir vyriausybių e, valdžios e, darbuotojai. Reikia stengtis išnaikinti tokius nusikaltelių e, grupuotės. Turime iš tikrųjų dirbti nacionaliniu lygmeniu, kad šiam, šiai problemai būtų taikoma nulinė tolerancija. Tai yra žmogaus teisų patys pagrindai reikia taikyti griežčiausias bausmes tiems, kurie užsima tokią baudžią nusikalstamą veiklą. O čia kalbame apie, e, kalbame apie kokių, ar tai būtų žmonių prekyba, ar tai būtų moteris, ar e, kiti. Ačiū. Žodis poniai Head. Ačiū, pirmininkė direktyva patvirtinta 2011 metais susijus tiesiogiai su faktais susijusiais su e, seksualiniu žmonių išnaudojimu. Ir e, kalbant apie lytinį išnaudojimą, tai yra dažniausiai paplitusi išnaudojimo forma tokiais atvejais ir jį paliečia daugiausia moteris ir mergaitės kurios parduodamas ir perkamos e, vyrų. Negalime daugiau e, abejoti, kovojant su tokiu išnaudojimu. Komisija turėtų laikyti savo pažadų, įvertinti valstybių narių dirbamą darbą įgyvendinant 11 metų direktyvą ir e, griežtai reaguoti. Litinė veikla, seksualinė veikla nėra žmogaus teisė, o nusikaltimai susiję su šią sritimi yra baisus nusikaltimai. Reikia tikrai pagaliau griežtai reaguoti. Ačiū. Toliau, ponė Zuber. Atualizar os dados existentes sobre o tráfico de seres humanos. Os últimos dados disponíveis. Mes eh, matome Eurostato duomenis, bet reikėtų e, juos atnaujinti, nes tie, kurie pateikti yra 2012 metų duomenys. Prastėjantį ekonominę situaciją pirmiausiai kai kuriuose valstybėse narise taip pat turėjo įtakos. E, taip pat situacija pietinėje viduržėmio jūros pakrantėje. E, tai labai pakenkė pirmiausiai moterims. moteris, mergaitės ypač e, labai nukentėjo. Rodži, e, rodo tą skaičiai. 96 e, procentai aukų, kaip girdėjome, yra moterys. Ir mes žinome, kad yra tiesioginis ryšys tarp prekybos žmonėmis ir išnaudojimo reikia pirmiausiai galvoti, kaip sustabdyti tuos prekeivius, kurie, ponė Ajuto. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, viduržėmio jūroje matome, kaip, re, kaip e, kokie baisus yra prekybos žmonėmis atvejai, koks baisusis e, reiškinys. Ir dažnai apie tai rašo spauda, apie pačius baisiausius įvykius ar atvejus, bet ne viską e, spauda nušviečia. Kai kurios e, moteris yra prievarta gabenamos, kai e, jos laukėsi, jos paskui gimdo, pagimdo vaikus Italijoje ar kitur. Ir kai kurios iš tų moterų jaunų merginų yra miršta pakeliui, juos paprasčiausiai paskui jų kūnai išmetami į jūrą. Žinome, kad e, maždaug 30 tūkstančių prekeivių žmonėmis užsima gabenimu žmonių į Europą. Tai yra tarsi tam tikra ekonomikos dalis. E, pelnas yra didžiulis, daugiau užsidirbama negu iš prekybos narkotikais ar ginklais. Taigi mes turime galvoti, kaip spręsti šią problemą, kaip kovoti su tais, kurie pelnos iš šios baisios prekybos žmonėmis formos. Dabar suteiksiu žodį poniai Kunevai. Dėkuoju. Pirminkė atsiprašo, dabar suteiksiu žodį poniai Porenzai. Prašom. Ačiū pirminkė. Manau, labai svarbu kreiptis į komisiją, raginti, užtikrinti, kad valstybių e, narių veiksmai būtų deramai stebimi. Europos parlamentas turi e, veikti ryštingiau, tikslingiau ir kryptingiau, kad užtikrintume e, moterų teisę į apsisprendimą ir kad tai taptų žmogaus teisų politikos vienu iš pagrindinių elementų. švietimo klausimas. Apie tai buvo kalbama vakar, taip pat tam tikri dalykai susijęs su seksualiniu elgesiu 68 procentai aukų prekybo žmonėmis yra moterys. Bet kaip apie seksualinius poreikius, reikalavimus tų, kurie naudojasi, išnaudoja moteriams, tai yra e, vyrų mes e, turime ne, nekalbėti tik apie kūnus ar kažkokius daiktus, tai yra tikrai žmonės, to nepamirškime. Sutinku su jumis, o dabar žodis poniai kunigai. Ačiū. Aš norėčiau kai ką pasakyti, galvodama apie šią situaciją. Šis klausimas kelia didžiulį susirūpinimą. Yra daug e, statistinių duomenų. Aš renkiau pranešimą apie e, patarnautojus namuose moterų komitete ir žinome, kad labai daug moterų yra prekybos žmonėmis aukos. Tie žmonės kartais e, nesuvokdami atsiduria ilgoje prekybos žmonėmis grandinėje. Mokami e, prekeiviams pinigai tam, kad jie nugabentų tos žmonės iš vienos vietos į kitą. Ką komisija daro, kad apsaugotų e, tokius žmonės, dauguma kurių yra moteris? Dar kartą mes e, matome, kad atsiliekame nuo įvykių vėluojame įdėkti priemonės būtinas tam, kad galėtume išspręsti neteisėtą prekybą, prekybą žmonėmis. Ir uh, kai kurios uh, valstybės narės elgesi veidmainiškai, jos uh, leidžia tęstis tiems dalykams. Mes turime labai griežtai bausti ir tokiu būdu spręsti šią priekybos žmonėmis problemą. Taip pat reikia suvokti, kad jeigu nebus legalių imigracijos kanalų, tai bus tarsi penas tas draudimas, uždarimas galimybių prekeiviams žmonėmis. Deja, ES prisidėjo prie to, kad prekyba žmonėmis klesti ir toliau. Ar per vėlų jau spręsti šį klausimą, ar ne? Tokį klausimą turi. turime kelti. Reikėtų taip pat galvoti, kaip peržiūrėti vairias patvirtintas priemonės imigracijos srityje 12-16 metams Reikia taip pat, kad valstybės narės veiktų vientisai, vieningai įgyvendinamos priemonės. Reikėtų labai atidžiai šį reiškinį analizuoti, kad dar kartą neatsidurtume stebėtojų padėtyje, nežiūrėtume iš šono į tą baisų pasibaisėtiną reiškinį, kuris vyksta. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Dabar visi užsirašę pasisakė. E, Perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros, suteiksiu žodį visiems, bet tai reiškia, kad kalbėti turėsite tik tai jums skirtą laiką, jeigu ne, aš jūs sustabdysiu, nutrauksiu po vienos minutės. Pone Komadini. Komadini kokie? Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Direktyva turi būti geriau gyvenama valstybėse narėse. Mums taip pat reikia kaip galima greičiau užtikrinti, kad pakankamai gerai bus apsaugotos aukos ir kad nebijotų nurodyti e, nusikaltėlių. E, reikia kovoti taip pat su prekeiviais. Reikia e, E, žiūrėti, kaip jie naudos internetu ir siekti juos susekti, kovoti su tuo reiškiniu. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, aukos galėtų susisiekti su e, administracinėmis struktūromis. Ir taip pat reikėtų bausti verslą, kuris naudojasi prekybos žmonėmis aukomis. Ačiū. Dabar ponė Mici. prekyba žmonėmis kelia didelį susirūpinimą. Tūkstančiai žmonių yra parduodami Europoje ir jie dirba baisiomis sąlygomis. E, kartais jie yra parduodami dėl organų, vykdomi kiti nusikaltimai. Ir problema tik tai plečiasi mes kalbame, o moteris ir vaikai miršta baisiomis sąlygomis. E, prekyba e, moterimis neprimtinas dalykas, prekyba žmonėmis yra šio laikinė vergovės forma. Tai prieštarauja humaniškumui, humanizmui ir žmogaus teisėms. Aš dėl to norėčiau kreiptis į komisiją, į visas valstybės narės ir raginti griežtai kovoti su šiuo reiškiniu. Taip pat nepamirškime lyties aspekto, nes e, daugiausiai tarp aukų yra moterų ir mergaičių. Ir tai yra nebepriimtina. Toliau ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Prekyba žmonėmis, nelegalų žmonių gabenimas yra nusikaltimas, už kurį turi būti atitinkamai baudžiama. Todėl kartu su migrantų ir pabėgėlių srautais šis klausimas įgauna dar didesnį svarbą. Galima kalbėti apie prekybą vergais, kuri vykdoma Turkijoje. Milijonas pabėgėlių iš Sirijos. Iš mažosios Azijos paplūdimių pakrančių per, perkeliama nelegaliai į Graikiją pats savo akimis galėjau tuo įsitikinti, matydamas iš Turkijos pusės atplaukiančius į Graikiją tūkstančius pabėgėlių. Turkijos e, pusėje jie yra aprūpinami laivais ir kateriais, viskas yra puikiai organizuota. Būtina nuvykti ir vietoje, išsiaiškinti, kaip e, šie procesai vyksta tam, kad galėtume kalbėtojas yra nutraukiamas. Ponas Jakovčičius, ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad prekybos žmonėmis yra viena iš didžiausių žmogaus teisų pažeidinėjimo formų. Nuo prekybos žmonėmis labiausiai kenčia moteris, jos yra labiausiai pažeidžiamos šiame kontekste ir labai daug veidmainystės yra, kalbant apie visapusišką tokios e, situacijos, tokios padėties toleravimą. Mes e, turime kalbėti tiek apie ES teisę, kuri yra patvirtinta, tačiau dėja nėra tinkamai įgyvendinama valstybėse narėse kai kurios iš jų netgi neperkelia ES atinkamų teisės aktų į savo teisės sistemas. Aš norėčiau pritarti Skandinavijos šalių požiūriui į šios problemos sprendimą, kuris jau atnešė nemažai teigiamų rezultatų. Pana Etrič žodis. Ačiū. Mes čia kalbame apie vergovę ir seksualinį išnaudojimą. Tarpo pasaulyje Yra labai daug žmonių nusivylusių mm, savo gyvenimo sąlygomis, siekiančių išvykti iš aušlių, tai yra puikiai dirba nelegaliems e, žmonių gabentojams, prekeiviams, žmonėmis. Su šiais tarptautinio masto nusikaltimais būtina kovoti visų šalių pastangomis. Tarptautinė teisė ir teisės viršenybė galėtų būti tinkamiau gyvendinama užtikrinant veiksmingą sienų kontrolę. Ir tokiu būdu moterys ir vaikai negalėtų taip netinkamai ir baisiomis sąlygomis būti gabenami per sienas ir būtų jų ateitis geriau užtikrinta. Os Polčia kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Aš žinoma pritariu, kad e, toks baisus elgesys, netinkamas elgesys su moterimis, apie kurį kalbėjo kolegos, yra smerktinas ir nesvarbu, ar čia kalbame apie priekybą moterimis ar apie prostituciją. Ši šiuolaikinė vergovė ir žmonių išnaudojimas yra pasibaisėjimo verti dalykai. Mes tuo tarpu kalbėjome apie solidarumą migrantų atžvilgių. Šį rytą buvau nustebęs, matydamas balsavimo rezultatus dėl Keller pranešimo. Ir e, netgi kai kurios e, mano kolegės iš mano frakcijos moteris, kurios kalbėjo apie europinį solidarumą, nepritarė šiam pranešimui. Mes kalbame apie veidmainiškumą, kaip mes galime raginti, rodyti solidarumą Europoje ir nepritarti tokiam pranešimui, kuriuo siekime padėti e, prekybos žmonėmis aukoms. Manau, kad toks elgesys yra smerktinas. Ponis, poniai Grapinį suteikiamą žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary, kolegos. Turime pripažinti, kad neturime aiškių statistinių duomenų atspindinčių prekybą žmonėmis mastą, kaip kalbėjo pranešėjas, nes tie skaičiai gali būti daug didesni, kadangi aukos bijo atvirai kalbėti apie tai, ką patiria. Mes turime imtis veiksmų, mes turime ne tik stebėti padėtį, bet privalome rasti sprendimus, rasti būdus, kaip apsaugoti prekybos žmonėmis aukas, vien stebėjimo nepakanka, reikia kovoti su šio reiškinio priežastimis, reikia taikyti griežtas sankcijas, kitas griežtas priemonės tų atžvilgių, kurie sudaro sąlygas vykdyti priekybai e, žmonėmis. Mes turime padaryti gal tokio pobūdžio smurtui, nes e, gėda yra kalbėti apie tai, kad grįžtame prie vergovės ir moterų išnaudojimo. Komisija turi aiškiai pasakyti ir vardintas valstybės narės, kurios dar neperkelė savo teisėjų atitinkamų teisės aktų. Ponas Skrypek dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai prekyba žmonėmis reiškia ne tik pagrindinių teisų pažeidimą, tačiau kartu ir organizuotą nusikalstamą veiklą. Turime tačiau atsižvelgti ir į naujas e, prekybo žmonėmis formas, tai yra į surogatinę motinystę. Anksčiau buvo prekiavimo tik kiaušialastėmis, dabar ir gimdomis jau pradėta prekiauti. Taigi e, čia taip pat turime kalbėti apie naują vergovės formą, prisidengiant teisę turėti vaikų, tam reikia ryštingai pasipriešinti. Taip pat negalime leisti prekiauti e, vaikų e, organais tuo metu, kai yra nutraukiamas neštumas Europos komisija turėtų siekti, kadangi yra taip pat sutarčių žmogaus teisų gynėja, negali užmerkti akių ties tokiais reiškiniais. Tokio pobūdžio žmogaus teisų pažinėjimams Europoje nėra vietos. Pone Post suteikiamas žodis. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Ačiū, ponia Pirinkė. Ponios ir pana. Pone Franzulika, aš suteikiau žodį poniai Post. Ačiū, pirmininkė. Jeigu būtum auka tokių nusikaltimų, tai reikštų, kad kažkas mm, pirktų mano paslaugas, mane iš, e, išnaudotų. Tačiau tai ne vienintelis e, nusikaltimas yra kitų aspektų. Pati visuomenė struktūrizuoja tų nusikaltėlių veikia Labai gerai, kad komisija teikia pasiūlymus ir reikalauja laikytis direktyvos reikalavimo valstybės narėse. Na, iš privartavimo atvejais reikia, kad numatyti galimybės tai deklaruoti, pasiskusti policijai aukoms, kad Mm, jos galėtų pasitikėti policiją. Ir reikia užtikrinti migruojančiams moteriams, kurios yra tos vergystės aukos, e, gauti tam tikrą paramą. Dabar ponas Franzulika prašo. Atsiprašau, pirmininkė, pirmiau mm, neišgirdau, kam jūs sutikite žodį. E, prekyba žmonėmis, ponios ir ponai, yra didžiulis pagrindinių teisų pažeidimas ir rimtas organizuoto nusikaltimas, kuris, kurio reikia kovoti visomis priemonėmis. Moteris ir vyrai, berniukai ir mergaitės, kuriais prekiaujame, e, jiems turi būti teikiama parama ir reikia įtraukti lyčių perspektyvą ir sveikti prioritetą aukų teisėms ir aukų poreikiams požiūris pagristas žmogaus teisėmis turi e, būti taikomas e, šioje srityje, e, kovojant su visomis išnaudojimo formomis. Veiksmų planas turėtų pagerinti atitinkamų pusių sugebėjimą kovoti su prekyba žmonėmis, o valstybės narės turi laikytis terminų perkeliant direktyvos reikalavimus, o komisija turėtų įvertinti, kokias priemonės taiko valstybės narės. Ačiū. Ačiū, ponia Franzulika. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar žodis ponai Avramopolos. Prašom. Ačiū, ponia pirinkė. Pirmiausia, per keletą bendresnių pastabų. Kai kurie šio parlamento nariai pasinaudoja kiekvieną progą, kad užsipultų tai, kas yra vienas didesnių ES pasiekimų, tai yra lai, judėjimo laisvė Europoje be vidaus sienų. Aš pakartosiu, kad šiandienas yra sprendimo dalis, tai nėra problema. Šengenas nėra problema. Iki galo pasinaudodami Šengeno taisyklėmis galime e, veiksmingiau tikrinti ir kontroliuoti savo sienas. Dabar pereisiu prie šios konkrečios problemos. Mėly kolegos, labai ačiū už šią diskusiją. Ji buvo trumpa, bet e, iš esmės. Akivaizdu, kad mes laikomės vienodos nuomonės. Lyčių aspektas prekybo žmonėmis problematikoje e, turi būti nepamirštas. Labai aiškiai galiu pakartoti. Prekyba žmonėmis, žmonėmis yra nusikaltimas prieš žmogaus teisės, kaip sakoma ES parinių teisų hartijoje. E, yra daug prekybos žmonėmis aukų, o tai yra nepriimtina. Pone Bjork, kaip žinote, e, seksualinių paslaugų naudotojų kriminalizavimas, kai jie pasinaudoja prekybą žmonėmis aukomis, yra laikoma priemonė įrašyta kovos su prekyba žmonėmis direktyvoje. E, ji ragina valstybės narės apsvarstyti priemonės kriminalizuoti ne, tokius paslaugų pirkėjus, kai žinoma, kad tas asmuo yra prekybos žmonėmis auka. Tai reiškia, kad direktyva neverčia e, valstybių narių kriminalizuoti paslaugų pirkėjus. Ji tik tai įpareigoja valstybės narės apsvarstyti galimybę kriminalizuoti e, šios veiksmus, kai kurios tai daro. Tačiau, kaip aš sakiau, mes siekiame dirbdami mažinti paklausą šioje srityje. Europos Sąjunga jau ėmėsi griežtų veiksmų. Mums reikia įvertinti tai, savo pasiekomius, e, nes artėja kovos su prekyba žmonėmis strategijos e, galiojimo pabaiga. Ir aš esu pasirengęs e, šią temą su jumis diskutuoti, kad kitais metais galėtume patvirtinti naują strategiją. Ačiū. La discussione è chiusa.